prie mūsų diskusijų ir dabar kalbėsime apie žmogaus teisų padėtį ir pažeidimus Malazijoje. Pirmiausia, išklausysime rezoliucijos autorių. Vieną minutę. Kai kalbame apie ES ir Malazijos santykius, pirmiausia turime omenyje ekonominius kriterijus, tačiau socialiniai ir aplinkosauginiai aspektai žmogų teisės taip pat turi būti labai svarbus aspektai. Rezoliucijos konstatuojimo dalyje yra kalbama apie tai, Labai svarbu atkreipti dėmesį į tą politiką, kuri yra vykdoma vietos gyven, gyventojų atžvilgių. Pavyzdžiui, yra numatyti, e, ta, kad gyventojai iš tam tikrų slėnių bus e, išvaryti iš savo įprastų gyvenamųjų vietų, bet to tropiniai miškai yra kertami be gailėšio, kad būtų galima investuoti iš tas teritorijos, bet to yra išnaikintas didžiulės teritorijos, kad būtų galima auginti palmes ir gaminti palmių aliejų. Taigi labai svarbu pirmiausia galvoti mūsų santykiuose su Maldyvais, Malazija apie žmogaus teisų padėtį. Kolegos, Malazija tiesiog ritasi į autoritarinį režimą ir kyla pavojus tiesiog taikiai demonstruoti prieš vyriausybę arba užsirenkti geltoną, geltonus marškinėlius. Nacionalinio fronto atstovai opozicija yra žlugdoma, tiesiog užgneužiama žodžio laisvė, susirinkimų laisvė, spaudos laisvė. Yra priimtas atitinkamas įstatymas, kuris remiasi šarijatu, nors Malazija yra visiškai nuosaiki musulmoniška valstybė, kuri pasisako labai griežtai prieš ekstremizmą tos autoktoninės gentys ir toliau siekia teisių ir jų negauna, todėl mes manome, kad reikėtų laikytis šioje šalyje demokratijos principų, o kai pasirašome laisvos prekybos sutartis, reikėtų atkreipti dėmesį į mūsų minėtas problemas. Lochpiller, pirmininkė. Malazijoje naudojamasi griežtais įstatymais, kuriais yra ribojama teisė susirinkti ir išsakyti savo nuomonę. Pilietinė visuomenė, jeigu jinai bando išsakyti savo nuomonę prieš vyriausybę, gali tiesiog būti teisiama. Bet to yra visuomet e, sus, iškyla rizika, kad žmonės, kurie veikia prieš vyriausybę, gali patekti tiesiog į kalėjimus. Yra vadovaujamasi labai senais įstatymais ir pagal kuriuos žmonės gali būti suimami, e, kvočiami ir įkalinami spalio mėnesį tiesiog pagal žiniasklaidos ir komunikacijos įstatymą žmonės buvo tiesiog nubausti už tai, kad jie kritikavo valdžią. Bet to žmonės yra pastoviai suiminėjami Taip pat e, e, Abu Hasam ir kiti opozicionieriai buvo suimti, kadangi jie pateikė informaciją apie korupcinius valdžios veiksmus. Todėl mes reikalaujame iš Malazijos vyriausybės, kad ji atsisakytų bausmų prieš tuos, kurie tiesiog yra persekiojami už savo minčių reiškimą, už tai, kad jie e, siekia žodžio laisvės. Dabar nacionalinės saugumo tarybos įstatymas, kuris riboja šitas teisės, turėtų būti atšauktas. Dėkuoju. Dėkuoju rezoliucijos autoriams. Ačiū. Įvykiai Malazijoje kuriais ribojama žodžio laisvė ir ribojamos kitos pagrindinės teisės kelia didelį susirūpinimą. Vyriausybė siekia tiesiog numalšinti opoziciją, užtildyti ją, ir parlamentas, mūsų parlamentas apgailestauja, kad žmogaus teisų padėtis pastaruoju metu dar labiau pablogėjo, kadangi išleisti įstatymai, kuriais galima riboti žiniasklaidos laisvę, žodžio laisvę, neleisti demonstruoti prieš vyriausybę, mes reikalaujame paleisti politinius kalinius, nedelsiant ir palikti žmonės ramybėje, kurie tiesiog reiškia savo nuomonę ir visiškai nekelia jokio pavojaus šalies saugumui. Persekiojimas nukreiptas prieš mažumas turi būti sustabdomas toj pat. Politinė padėtis nėra priimtina mums, kadangi mes manome, jog pagrindinės žmonės teisės yra pamatinės teisės ir ES laikosi ir laikysis visuomet nuomonės, kad reikia e, laikytis pagrindinių teisių ir vertybių. Dėkuoju. Vieną minutę kalbės kolega. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, rezoliucija. Rezoliucija šiandien dar kartą išteiškiama draugystė su Malazijos žmonėmis ir dėl tos draugystės mums šiandieną ir yra neramu, neramu dėl e, įstatymo, dėl kovos su pasipriešinimo kurstimu. Taip pat yra labai neramu dėl naujo saugumo įstatymo, kuris buvo priimtas be viešų diskusijų, neįtraukiant pilietinės visuomenės. Uh, ir suteikia labai didelius įgaliojimus nacionaliniai saugumo tarybai, kuri gali skelbti nepaprastąją padėtį, kada panorėjusi. Taip pat labai neramu dėl bendros atmosferos, kurioje turi veikti opozicijos atstovai, žurnalistai, pilietinė visuomenė, jiems vis sudėtingiau veikti. Mums yra neramu ne dėl to, kad mums patinka kritikuoti Malaziją, bet dėl to, kad manome, jog šie klausimai yra labai svarbus, juos reikia minėti ir tai turėtų būti mūsų konstruktyvaus dialogo atspirties taškas tiek Malazijoje, tiek e, plėtojant dvišalius santykius tarp Malazijos ir ES, ypač šiuo momentu, kai mūsų dvišaliai santykiai vis stiprėja. Dėkoju. Ačiū. Pone Veržė. Ačiū, ponė pirmininkė. Anbar Ibrahimas yra tam tikra prasme simbolis, liberalizmo simbolis 90-ame dešimtmetyje e, šioje Azijos valstybėje buvo taikoma labai griežta politika, taip pat griežta pramonės, pramonės politika, tačiau korupciją matome, kad ji klesti. Taip pat Olhek, kuris irgi yra nukentėjęs. Kiek, po kiekvienų jisai buvo įkalintas e, dėl sodomijos kaltinimus. Saugumo įstatymas yra labai griežtas, LGBTI teisės, moterys nukenčia labiausiai, taip pat žurnalistai, akademikai, intelektualai. Kova su terorizmu yra pretekstas, kuriuo yra naudojamasi visus bandant nutildyti, imamasi smurto tam, kad būtų ir įtvirtinti elito interesai nėra tinkamai paskirstytas turtas ir taip pat neatsižvelgiama į kultūrinę šalies sudėtį. Dėl to šalis atsidūrė klavietėje kalbant apie religinius klausimus ir e, yra pavojus, kad ji pasuks ekstremizmo keliu, taigi reikia skubiai reaguoti. Dėkoju, ponė Veržė, ponas Panzeri, vienas iš rezoliucijos autorių, prašau vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Malazijoje yra smarkiai apribota žodžio laisvė dėl to, kad baudžiamosios teisės įstatymais yra naudojamasi užtildant kritikos balsus. Pavyzdžiui, įstatymas dėl kovos su pasipriešinimu kurstimu, pagal kurį daugiau nei 200 žmonių buvo areštuota. Taip pat Ibrahimas, opozicijos lyderis, buvo apkaltintas ir nuteistas, apkaltintas sodomija. Taip pat kar karikaturistas buvo nuteistas dėl to, kad karikatūromis nušvietė e, Ibrahimo įkalinimą. Taip pat yra užgneužiamas, išgneužiama legitimi kritika. Malazija yra ASEAN e, pirmininkaujantį valstybę, taigi parlamentas turi reikalauti, kad e, nuteisti žmonės būtų išlaisvinti ir kad būtų apribotos premjero teisės, reikalinga užtikrinti pusiausvyrą tarp nacionalinio saugumo ir pilietinių bei politinių teisų apsaugos. Dėkoju ponui Panzeri. Dabar e, kalbėtojų frakcijų vardu, EPP frakcijos vardu ponas Šon Keli. Ačiū, ponė pirmininkė, kaip pasien delegacijos narys. Aš esu sunerimęs e, dėl to, kad tarp Malazijos ir ES prekybos santykiai yra labai didžiuliai. Tai yra antroje vietoje didesnė prekyba vyksta tik tai tarp ES ir Singapūro. Aišku, prekybos santykiai gerėja, tačiau galimybės Malazijoje laisvai reikšti savo nuomonę smarkiai prastėja. Ypatingai neramu dėl to, kad griežtas įstatymas dėl kovos su pasipriešinimo kurstimu dar labiau apribojo teisės. Taip pat yra tai turi daug padarinių žodžio laisviai. Daug žmonių buvo areštuoti, apkaltinti pagal šį įstatymą ir tai nėra primtina. Taip pat saugumo taryba, kada panorėjusi, gali skelbti ne, nepaprastąją padėtį, taip pat LGBT teisės yra visiškai pamintos. Kai tuo tarpu mes einame visiškai kitą kryptimį, skaitant mano valstybę, mes tokiam žmonėms suteikėme daugiau laisvės, ir toks svarbus priekybinis partneris mūsų dėja eina netinkama linkme. Taigi mes turime spręsti tuos klausimus santykiuose su Malazija. Ačiū, ponė Gil. Pusantros mintės socialdemokratų vardu. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai. Aš turėjau galimybės lankytis Malazijoje visai neseniai ir nustebau pamačiusi, kad tai, kaip mes įsivaizduojame valstybę, visiškai netitinka realybės. Taip, tai yra moderni, dinamiška šalis, tačiau po paviršiumi to vakarietiško, vakarietiškos ekonomikos paviršiumi matome valstybę, kuri yra totalitariška, kur politikai, komentatoriai negali laisvai reikšti nuomonės. Nepaisant to, kad daug žmonių dabar yra kaltinami pagal įstatymą dėl kovos su pasipriešinimo kurstimu ir taip pat atitinkamas įstatymas dėl saugumo tarybos, kuris, kuris suteikia saugumo tarnyboms ir premjerui didelius įgaliojimus, rodo, kokia vykdoma represinė politika šioje šalyje. Malazija surengė rugsėjo mėnesį kovos su korupcija konferenciją. Aš norėčiau paklausti premjero, kodėl jų kovos su korupcija komisija netlieka skaidrių tyrimų ir neišsiaiškina, kodėl e, jisai, kokiu pagrindu jisai yra apkaltintas korupcija, kodėl žmonės negali taikiai reikšti nuomonės gatvėse, kodėl nėra laikomas įsipareigojimų atšaukti įstatymą dėl kovos su pasipriešinimo kurstimu ir parengti tokius įstatymus, kurie reistų žmonėms jaustis saugiau, o netapti priespaudos įrankiais, kodėl nėra vedamas atviras dialogas su opozicija ir pilietinė visuomenė, įskaitant Ibrahimą ir kitus akademikus, aktyvistus, tinklaraštininkus, kurie yra apkaltinti, kodėl neleidžiame, kad valstybė Malazija taptų e, demokratijos žiburiu. Premjeras Razik panašu jaučia, kad jeigu žengs jis tuo žingsnius, jo pozicijos susilpnės. Dėl to jis elgėsi visiškai kitaip. Ačiū. Pas Marinho Apito, vieną minutį. Žmogaus teisų pažeidimai Malazijoje, kaip ir kitose pasaulio kampeliuose, vykdoma per iškreiptą teismų sistemą, per neteisingus, nesažiningus įstatymus, pavyzdžiui, kaip įstatymą, kuris draudžia kursti pasipriešinimą valdžiai ir mm, yra eliminuojami aktyvistai net per barbariškai vykdomas mirties bausmes. Daugiau kaip tūkstantis piliečių dabar sėdi Malazijos kalėjimuose ir laukia, kol valstybė jos nužudys. Yra dar du papildomi būdai kovoti su žmogaus teisų pažeidimais Malazijoje ir kitur. Tai yra ekonominės sankcijos ir priekybos susitarimus tokiamis valstybėmis išaldymas. Kita priemonė tai yra tarptautinio baudžiamųjų bylų teismo stiprinimas. Reikia aiškiai pasakyti, kad pagrindinių teisų, žmogaus pagrindinių teisų nesilaikimas uh, tikrai neapsimoka ir niekada neapsimokės, kadangi bus taikomos ekonominės nuobaudos tokių teisių pažeidėjams ir anksčiau ar vėliau turės, jie turės atsakyti tarptautiniam baudžiamųjų bylų teismui už tokius pažeidimus. Dabar ponas Funtulis, pusantros minutės. Situacija Malazijoje be jokių abejonių tikrai nėra gera tikrai netitinka Europos principų. Malazija labai sparčiai virsta į policinę valstybę, į varžo žodžio laisvę, visus politinius aktyvistus sunčiai kalėjimą. Korupcija yra milžiniška. Bet kokiu atveju ES negali pasakyti kitoms valstybėms, ką jos turi daryti, negali kištis į kito, kitų valstybių vidaus reikalus. Mes nesame absoliučios tiesos nešėjai, mes negalime sakyti, kad tokių dalykų nebūna Europos valstybėse, kad nėra politikų, kurie persekėmi, kad nėra politinio oponentų kaltinimų. Yra ir pas mus, e, kad imunitetas visiems taikomas pagal jų politinės pažiūros, yra ir e, dingusių pinigų, ir didžiųjų kompanijų įvairių nešvarių darbų. Taigi mes negalime pirštų badyti į kitas valstybės, kitose pasaulio kampeliuose, tarsi mes būtumėm kolonialistinė valstybė, kur mes nesam susitvarkę visų pirma pas save namuose. Ir jeigu mes norime, kad po Malaizija laikytųsi politinių laisvių ir teisių, mes turime um, imtis kitų priemonių, mes turime sustabdyti bet kokius ryšius, turime nutraukti bet kokią pagalbą, kadangi ten uh, vadovauja korumpuoti politikai, kurie kraunasi pinigus į savo kišenės ir mes turime uždrausti europiečiams vykdyti bet kokią veiklą tenai. Uh, kitaip mes esam tiesiog veidmainiai ir toliau tą veidmainiškumą puoselėme Europos Sąjungoje. Panas Tarabela, vienai minutiai. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, komisijos nariai. Malaisija yra valstybė, iš tikrųjų, kur aug, ekonomikos augimas yra puikus, tai yra puikus pavyzdys kitoms Azijos valstybėms, tačiau, kai eina kalba apie kankinimus ar mirties bausmę, taip nėra. Ir reikia konstatuoti, kad žmogaus teisės tikrai nėra prioritetas toje valstybėje ir yra daug regreso. E, e, tai valstybė viena iš penkiasdešimt 58, kurios nėra panaikinusios mirties bausmės, balsavo prieš moratoriumą dėl mirties bausmės um, taikymo, um, kai jį susilaikė balsuojant Jeigu Malazija gali būti ekonominis pavyzdys, bet ji nėra kitose sritise pavyzdys pagrindinių teisių, piliečių laisvių sritise, manau, kad ji galėtų būti toks pavyzdys. Pone Tarabela, yra pono Černetskio prašymas jums užduoti klausimą, ar jūs sutiktumėte atsakyti į jo klausimą. E, bardzo dziękuję. E... Labai ačiū. Dėkuoju Tarabelai, ponui Tarabelai, kad jis sutiko atsakyti į mano klausimą. Gerbiu jūsų darbą dėl žmogaus teisų užtikrinimo visame pasaulyje, bet aš noriu konkrečiai jums užduoti klausimą dėl šio atvejo. Ar neturėtų komisija ir taryba daugiau įsitraukti į šį darbą? Uh, valstybės narės, aš manau, galėtų padaryti ekonominį spaudimą toms valstybėms, kurios negerbė žmogaus teisų. Ar tai nebūtų efektyvesnis veikimo būdas? Panas Tarabella, prašom atsakyti. Taip, ponė Černetski, pritariu jūsų susirūpinimui. Um, tikrai, kai eina kalba, pavyzdžiui, apie poziciją dėl laisvos priekybos, um, kai mes formuojame tokią poziciją, tai aišku, reikia visų pirma galvoti apie žmogaus teisų situaciją. Ir, pavyzdžiui, su kol Kolumbija, tarkime, mes visi prisiminame, mm, ka, kas antras profsąjungo aktyvistas nužudomas pasaulyje yra Kolumbijoje. Tai būtina galvoti apie visų pirma apie pažangą žmogaus teisų srityje ir tik paskui apie biznį. Ačiū, o dabar spontaniški pasisakymai, ponas Pospišil, vienai minutiai pane pirmininke norėčiau paremti visus kolegas kurie ragino užtikrinti žmogaus teises malaizijoje labai aktyviai dirbo šioje srityje ir tikrai įstatymo viršenybės principo nėra laikomasi šioje valstybėje mm, ir 48 metų įstatymas, kuris draudžia e, kursimą pasipriešimą prieš valdžią, tai yra baisus įstatymas. Iš tikrųjų ir Konstitucinis teismas pasakė, kad šis įstatymas vis tik tai atitinka Konstituciją ir, ir gali būti taikomas laisvai. Man atrodo, tai yra nepriimtina. Uh, Tūkstantis žmonių sėdi kalėjimuose ir laukia mirties bausmės įvykdymo. Todėl, komisijos nariai, aš visiškai remiu tai, ką pasakė kolegos. Mes turime perduoti tą žinę tai valstybei. Mūsų susitarimai su ta valstybė turi būti vykdomi tik tuo met, jeigu ta valstybė įsipareigos laikytis įsakymą viršinybės. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε narės. Ačiū pirmininkė. Žodžio laisvės stygius, religinė priespauda, vietos gyventojų ir imigrantų um, diskriminacija Malazijoje vykdoma kasdien. Malazijos vyriausybė apsimeta, kad ji um, kovoja su teroristais ir sudeda į kalėjimus bet ką, kas tik tai yra įtartinas nacionalinio saugumo uh, požiūriu. Tai atrodo priimtina. Iš tikrųjų vyriausybė taiko apribojimus žodžio laisviai ir todėl ši valstybė yra laikoma mm, valstybė su um, pra, prašiausia situacija žodžio laisvės rytyje. Šariato įstatymai labai griežtai taikomi ir tų um, nusižengimų valdžiai yra labai daug, tarsi uh, turi būti daromas spaudimas valdžiai tam, kad būtų panaikintas įstatymas draužiantis kursyti pasipriešimą valdžiai, kad būtų panaikinta bet kokia priespauda, kad būtų laikomasi tarptautinių susitarimų. Dėkuoju. Aš norėčiau šioje diskusijoje pridurti štai ką. Vakar buvo kalbėta apie tai, kad taryba turėtų parodyti pavyzdį ir tiesiog valstybės narės padaryti atsakingas už tai, kad jos net laiko žmogaus teisių. Kalbant kurčiai apie Malaziją, reikėtų prisiminti, kad bausmės yra skiriamas neva už Sodomija, taip pat e, Anvar Ibrahimas, opozicijos atstovas, yra nuteistas be jokių įkalčių. Tiesiog stengiamasi užgneušti opoziciją, o tai rodo, kad vyriausybė daro viską, kad jinai galėtų išsaugoti savo galės e, rinkimų metu. Opozicija turi būti stiprinama. O ES žinoma negali kištis į Europų, Malazijos vidaus santykius, tačiau pirštus turime parodyti į tai, kad mes reikalaujame laikytis žmogaus teisų iš mūsų, mūsų prekybos partnerių. Kastaldo. Ačiū pirmininkė. E, šitas įstatymas dėl kovos su pasipriešinimu valdžiai ir kiti įstatymai, kurie yra numatyti pagal baudžiamąją teisę, riboja žmogaus e, žodžio laisvę. Ir be to reikėtų prisiminti socialinį dempingą, labai aukšto lygio korupciją valdžios e, koridoriuose korumpuota teisinė sistema, e, yra numatomos baudos e, žurnalistams, politinės opozicijos atstovams, tokiems kaip Anvar Ibrahim, kurie yra tiesiog nuteisiami e, už labai keistus kaltinimus. Aplinkos Ekonomikos srityje yra įvairiausių projektų, kurie pažeidžia žmogaus teisės. Buvo kalbėta apie 500 tūkstančių žmonių, kurie turės palikti savo vietas ir be to e, vyriausybė tampa vienintelė išskirtinė gale šioje valstybėje. Dabar Aš tikiuosi, kad šita diskusija ir rezoliucija bus suprantamos kaip mūsų dialogo su partneriu e, sudėtinė dalis, su partneriu, su kuriuo mes bendradarbiaujame. Mes kalbėjome apie demokratijos pažeidimus Malazijoje, žmogaus teisų pažeidimus ir visi sustarimai, kuriuos sudaro ES kitomis valstybėmis, turi būti grindžiami pirmiausia žmogaus teisų laikymusi. Mes turime daryti ir toliau spaudimą Malazijai ir, žinoma, taikyti kokias sąlygas E, vykdant prekybos santykius su tokiamis valstybėmis kaip Malazija. Visų pirma, reikia versti laikyti žmogaus teisų. Dėkoju. Svoboda. E, Ventos aš nematau salėje. Jeigu ne, tuomet baigėme spontaniškų pasisakymų procedūrą ir žodis e, komisarui. Gerbiami kolegos, kolegos, iš tikrųjų ES Malazija yra pietryčių Azijos regiono svarbi valstybė. Be to, ji pirmininkauja ASEAN valstybių e, taryboje ir buvo priimtos labai priimti svarbus sprendimai dėl ASEAN valstybių sąjungos e, sukūrimų. Mes ir toliau plečiame prekybos ryšius su Malazija ir mes aktyviname savo bendradarbiavimo veiklą, tačiau turint visą tai omenyje, vis dėlto negalima nematyti, kad įvykių raida šioje valstybėje po 2014 metų yra netenkinanti, kadangi ribojama žodžio laisvė ir demokratija, įstatymo viršenybė. Mes ne tik tai susirūpinę dėl to, kad yra taikomas kovos dėl su pasipriešinimu valdžiai įstatymas, bet ir dėl to, kad Anvar Ibrahimas, opozicijos atstovas, yra įkaldinamas ir dėl to, kad yra ribojama žodžio laisvė. Ir tie ribojimai yra stiprinami po 2014 metų teisės akto. Nors e, vyriausybė raginama atšaukti šitą įstatymą, 2015 metais vyriausioji įgaliojotinė išreiškė viešą susirūpinimą dėl to, kad yra ribojama žodžio laisvė šioje šalyje, bet to ji išsakė abejonės dėl baudžiamosios teisės e, e, nuosodų taikymo, pagal kurią per pasarosius penkerius metus daug opozicijos atstovų buvo įkaltinti. Be to, kai kurie buvo įkalinti prieš priimant teismų įsprendimą ir uh, kaltinamasis tiesiog neteko, neteko savo pilietinių teisių ir tiesiog e, parlamentaro teisės gruodžio 8 dieną buvo susitarta dėl naujos kartos bendradarbiavimo sustarimo su Malazija. Parlamentas reikalavo, kad šitos dėrybos, kurios prasidėjo 2011 metais, įtrauktų konkrečias nuostatas dėl demokratijos laikymosi ir įstatymo viršenybės ir parlamentas pareikalavo, kad būtų įsteigta žmogaus teisų komisija užtikrinanti dialogą žmogaus teisų srityje. Malazija sutiko, kad demokratijos principų žmogaus teisų ir įstatymų viršinybės principai yra vienas iš svarbių kiekvieno sutarimo aspektų. Todėl mes ir toliau stiprinsime su Malazijos vyriausybė savo bendradarbiavimą ir sieksime, kad būtų užtikrinamos demokratinės teisės, taip pat LGBT e, atstovų teisės ir kad būtų stiprinamas Malazijos vaidmuo ASEAN valstybių sąjungoje. E. Dėkoju komisijos nariui Stilienidžiui už šio ryto darbų maratoną. Norėčiau parlamentui pasakyti, kad gavau septynias rezoliucijos, septynis rezoliucijos projektus diskusijoms apibendrinti. Dabar diskusijos baigiamos.